Ponios ir ponai, dabar galime eiti prie kito mūsų darbo tvarkės klausimo. Tai yra komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas apie Iraną ir Irano brandolinę programą. Visų pirma, suteiksiu žodį e, baronieniai Ashton, prašom. Ačiū pirmininkė. Kaip jau buvo minėta klausimų valandoje. Irano brandulinės programos klausimas iš tikrųjų kelia didžiulį susirūpinimą tiek Europos, tiek ir tarptautiniai bendruomeniai. Kolegos jau minėjo tą faktą, kad uh, sausio 23 dieną mes jau kalb... tarėmės dėl naujų sankcijų Iranui. Kaip jau sakiau, mes esame įsipareigoję ir toliau daryti spaudimą Irano institucijoms tam, kad jos laikytųsi tarptautinių įsipareigojimų. Tai yra iš ties labai svarbu. Reikia laikytis dviejų kryžių. Reikia nepamiršti E3 plus 3 proceso jau yra daug jungtinių tautų saugumo rezoliucijų, tačiau nepaisant to, Iranas ir toliau pažeidinėja savo įsipareigojimus, jis visapusiškai E, nebendradarbiauja ir toliau plėtoja savo brandolinę programą. Sausio pradžioje e, Iranas pradėjo sodrinti uraną iki 20 procentų požyminėse įrenginiuose. Gerbiami parlamento nariai žino, kad jau ne vienerius metus buvo išreiškiamas rimtas susirūpinimas dėl to, kad Iranas nepakankamai bendradarbiauja sprendžiant likusias problemas. Na, o dabar galime kalbėti apie brandulinės programos e, karinę dimensiją. Tatenos ataskaitoje taip pat apie tai kalbama. Ta ataskaita buvo paskelbta gruodžio mėnesį. Taigi dėl to bal, didžiaja balsų dauguma buvo patvirtinta rezoliucija, kuri reiškiamas didžiulis susirūpinimas dėl Irano brandolinės programos. Man atrodo, kad mūsų darbas demonstruoja mūsų įsipareigojimą ir pastangas rasti diplomatinį sprendimą e, Irano brandoliniai problemai. Aš nusinčiau laišką Irano atstovams ir ten pateikiau pasiūlymų, kaip Iranas galėtų turėti naudos brandolinėje plotmėje. Ir vis dėlto, nepaisant visų pastangų, aš kol kas negavau atsakymo į tą laišką, kaip galima būtų toliau plėtoti pasitikėjimų grindžiamą bendradarbiavimą. Mes norėtumėm pakopinio proceso. Mes visą laiką e, sakėme, kad esame pasirengę spręsti susirūpinimą kel, keliančius klausimus, kurie turėtų rūpėti ir Iranui. Pavyzdžiui, mes norėtumėm glaudžiau bendradarbiauti kovodami su narkotikais. Taigi aš jau nekartą apie tai kalbėjau su Iranu paskutinį kartą, kai kalbėjau su ponu Salei, raginau ir kitas šalis, ypač Turkiją, duoti tinkamą žinę Iranui. Mes tikrai tikimės, kad bendradarbiavimo procesas iš karto prasidės, kai Iranas e, pareikš, kad yra tam pasirengęs. Na, o dabar Galiu pasakyti, kad susitarimas dėl naujų priemonių tikrai rodo, kaip tai svarbu Europai. Naujos priemonės e, turės įtakos Irano finansiniam pajėgumui toliau plėtoti e, brandolinę programą, nes dabar Iranas gaus mažiau pajamų iš žaliavinės naftos eksporto. Nafto eksport, naftos eksportas sudaro maždaug 80 procentų viso Irano eksporto ir tai yra didžioji dalis Irano gaunamų pajamų. Taigi, būtent mes nukreipiame savo dėmesį į šį svarbų pajamų šaltinį ir darome didesnį spaudimą Irano vyriausybei. Kiek įmanydami mes E, stengiamės išvengti neigiamo poveikio Irano gyventojams. Gerbiami parlamento nariai, mes nesame vieni. Jungtinių tautų sankcijos ir toliau taikomos. Gruodžio 31 dieną jungtinės tautos nusprendė sustiprinti savo sankcijas Iranui, ypač tos priemonės, kurios yra skirtos finansiniam sektoriui ir naftos eksportui. Mes tengiamės įtikinti kiek įmanoma daugiau šalių tos, kurios, ypač tas, kurios importuoja naftą iš Irano, imtis panašių žingsnių ir sumažinti importo apimtis. Mūsų priemonės yra laikinos, jos galėsime pakoreguoti atsižvelgdami naujausią situaciją, tarkim per artimiausius mėnesius. Uh, Ir aišku, mes ir toliau spręsime visas problemas, kurios gali iškilti. Galiu Jūs patikinti, kad ES ir valstybės narės turės laiko ir priemonių tam, kad, galės, tam, kad galėtų užsitikrinti energijos tiekimą. Turiu pasakyti, kad mes, ir, mes taip pat esame labai susirūpinę dėl žmogaus teisų situacijos Irane. Ypač tą galiu pasakyti apie ir toliau daromą spaudimą represijas politiniai opozicijai, o taip pat ir tolimesniam mirties bausmės taikymui. Kalbant apie represijas ir mirties bausmės vykdymus, mes esame taip pat rezoliuciją paminėję šią situaciją. Mes norėtumėm daryti viską, kad būtų sustabdyti šie sunkų žmogaus teisų pažeidimai. mes galėtumėm daryti spaudimą ir e, nustodami tiekti tam tikras e, prekes Iranui. Taigi aš manau, kad mes ir toliau turėtumėm daryti spaudimą Iranui ir jį raginti pradėti dėrybas. Labai įdomu būtų sužinoti, ką apie visą šią situaciją mano Europos parlamento nariai. Ačiū. Ačiū, ačiū ponė Ašton. O dabar periname prie frakcijų atstovų. Pirmiausia, suteiksiu žodį Europos liaudės partijos atstovui ponui Salafrankai. Dvi minutės. Ačiū ponė pirmininkė, ponė ypatingų įgaliotinė, vicepirmininkė, kolegos. 23 dieną vadovų susitikime buvo priimtas sudėtingas, bet jautrus sprendimas Aš esu tikras, kad mes tas išvadas patvirtinsime priimdami rezoliuciją rytoj per balsavimą. Sunkumus jūs paaiškinote, nes daugelis valstybių narių turės šitą paukoti ir girdėjome, e, ką pasakė Junktinės karalystės, Prancūzijos ministrai pirmininkai, taip pat, ką sakė prezidentas Sarkozy, negalime leisti Iranui apsirūpinti brandoliniu ginklu, bet turime suteikti dėl prioritetą dialogui. Iraną reikia sugražinti prie dėrybų stalo, kad užtikrintume, jog Tatenos atstovai tą valstybę galėtų patekti. Be to, turime E, nepamiršti, kad dabar iš ten ataidi karo būgnų garsai. Vienas iš galimų kandidatų Junktinių Amerikos valstijų prezidentą pasakė, kad Junktinės Amerikos valstijos čia turėtų dirbti greičiau. Turime prisiminti, kad mums Irano nafta yra labiau reikalinga negu bet kas, ką mes galime jiems pasiūlyti. Ir galimas Hormūzo sąsiaurio uždarimas E, apsunkins galimybės patekti į ES ir dar labiau apsunkins ekonominę padėtį. Pone Aštun, turime pasakyti, kad peržengdami e, vidinę dimensiją ir nuseklumą, kurį pademonstravo sausio 23 dieną taryba, mes turime elgtis, veikti nuosekliai su savo sąjungininkais. Jūs lankėtės Indijoje, Indija, e, Japonija. Jų pozicija yra labai svarbi tam, kad mūsų priimamos priemonės pasiektų, būtų įtakingos. Ačiū. Toliau socialdemokratų frakcijos parlamente vardu. E, pone Muniz de Urkysa, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, ponė Ashton. Iranas bus 2012 metais vienas iš svarbiausių taškų. Iranas ir toliau išliks kaip pasaulinis destabilizuotojas, regioninio destabilizuotojas. Ir toliau jo brandolinė programa bus apgaubta paslapčių, o žiniagi Iranas yra trečias pagal dydį pasaulyje um, žaliavinės naftos eksportuotojas. 80 procentų Irano pajamų yra iš naftos Ir todėl e, yra sudėtinga mums priversti padaryti mūsų sankcijas efektyves. E, Junktinės Amerikos valstijos respublikonai ypač bando eskaluoti tą temą, net perlenkti lasdą, bet aš manau, kad mūsų frakcija e, labai aiškiai turi pasakyti, kad mes karinių veiksmų nepritarėme. Reikia taikyti proporcingas sankcijas ir užtikrinti, kad tos sankcijos bus tikslingai pritaikytos, kad nenukentėtų Irano žmonės. Be to reikia pasinaudoti duoti antruoju kanalu - diplomatiją. Turime užtikrinti, kad tarptautinė atominės energijos agentūra e, vykdytų griežtus tikrinimus ir Iranas pritaikytų visas apsaugos priemonės, kurių gali e, pareikalauti Tatena e, turtinant e, uraną civiliniais tikslais ir pagal brandolinio ginklo neplatinimo sutartį. Kaip jūs sakėte savo laiške Irano dėrybininkui dar spalio mėnesį, tai reikštų, kad Iranas neturi sustabdyti urano turtinimo programų, sodrinimo programų. Mes e, žinome, kad Tatenos inspektoriai e, kontroliuoja urano gamybą. Uranas yra reikalingas, tačiau reikia platesnės ir ambicitingesnės mūsų santykių su uranu darbo tvarkės. Ačiū. Toliau ponė Šakė. Liberalų frakcijos vardu dvi minutės. Ačiū ponė pirmininkė, ypatingai galiotinė kolegos. Iranas sureagavo į pastarojo meto ES sankcijas nustebimu, ne tik iš e, oficialių pareigūnų tarpo, bet ir tuo, kad e, jos valiuta staiga nuvertėjo. ES e, laikėsi vieningos pozicijos, taikydamas sankcijas primtas sausio 31 dieną. Bet daugiau yra tikimas iš ES gerbiama vicepirmininkė. Iranas E, negali būti vienintelis mūsų taikinys. Mes turime dirbti su Turkija ir kitais partneriais, kad panaudotume visas diplomatinės priemonės, įpareigodami Irano pareigūnus dalyvauti prasmingose dėrybose brandoliniais klausimais. Be to turime pagalvoti, kokiais skirtingais būdais galima būtų Iraną įtikinti pakeisti savo poziciją, ne tik sankcijomis. ES uh, turėjo nulatinį atstovą Iranui, dabar jau bus atidaryta atstovybė e, toje valstybėje ir be taikomų sankcijų mes turėtume dar galvoti ir apie e, žmogaus teisų pažeidimų kontrolę toje valstybėje. Galbūt aš skambėsiu kaip parlamento konservatorių atstovė, bet aš galiu tik pasakyti, kad e, sankcijos yra tik galtinė priemonė, bet netikslas. Aš manau, kad gerai, jog ES stengiasi išskirti žmonės atsakingus už brandolinės programas ir žmogaus teisų pažeidimus ir nekaltina visų Irano žmonių, visos visuomenės, ne, nekenčia e, religinės lyderiai ir visuomenės lyderiai. Labai svarbu, kad ES veiktų atskirai, nepriklausomai nuo JAV, ypač JAF rinkimų metais E, JAV pasirinko savo sankcijas kitokias negu ES, bet JAV sankcijos turi įtakos ir ES verslininkams, nes yra taikomos netiesioginės nuobaudos. Aš e, manau, kad maisto produktai ir vaistai turėtų visada be pribojimų pasiekti Irano žmonės. Dar vienas dalykas, kuris yra labai svarbus Irano žmonėms, ypač jaunimui. Turiu galvoje technologijų vaidmenį, kuris e, E, yra svarbus, stiprinant žmogaus teisės arba keliant joms grėsmę. ES turėtų užtikrinti, kad represyvinių technologijų nebūtų eksportuojama į tokias valstybės, nes dabar mes matome kontroversiškų atvejų. E. Ačiū, ponė Šakė. Kažkas pakėlė mėlynąją kortelę, ponas Stanukas. Ar jūs sutiktumėte atsakyti? specific reference Pone pirmininkė. Madam Šakė. Pone Šakė labai konkrečiai paminėjo parlamento konservatyvėje pusę, kuri tiki kad sankcijos gali e, egzistuoti pačios savo. Ką turit galvoj, sakydama konservatoriai? Nes aš esu mūsų frakcijoje ECR ir manome, kad sankcijos turi būti taikomas siekiant konkrečių politinių tikslų ir aš apie tai netrukus kalbėsiu. Bet gal galėtų pasakyti e, konkrečiai, ką turėjo galvoje taip kalbėdama. Tenek, I, uh, to... Pone Tenukai, aš norėjau atskirti kai kuriuos parlamentarus, kurie labai uoliai siekia taikyti sankcijas, ir EPP frakciją, kuri paprašė balsavimo tekste atskiromis dalimis. Balsavimas vyks parlamente rytoj. Mes turime užtikrinti nuoseklų ES požiūrį į priespaudos režimus. ES netaiko sankcijų tam, kad būtų uh, E, jos pritaikytos visiems gyventojams, o taiko taip, kad nuo jų nukentėtų tik tam tikri asmenys. Nepriklu... Aš e, e, kalbu šiame parlamente, galvodama apie tai, kokia yra mano frakcijos pozicija. Ir mes kalbame apie sankcijas, kurios turi būti pritaikomos ne be atodairiškai. Κυρία Κρόνμπεργκ, εξ ονόματος της ομάδας των Πρασίνων. Κυρία Κρόνμπεργκ, Europos kairiųjų vardu. Dėkuoju, panai pirmininkė. Žaliųjų frakcija nori išreikšti savo didelį susirūpinimą dabartinį situaciją ir mes remiame naujasias ES sankcijas skirtas Iranui. Tačiau nemažai iš mūsų nuogastauja dėl galimo neigiamo sankcijų poveikio Irano gyventojams. Viešos, viešoji nuomonė visą laiką buvo tokia, kad ne, negalima e, priimti karinio sprendimo tokiai šaliai kaip Iranas ir mes esame pateikę į tai atsižvelgdami pakeitimą. Europos Sąjunga turi dvigubą požiūrį į sankcijas ir dėrybą. Sankcijos buvo numatytos, dabar atėjo, jau buvo pritaikytos, dabar atėjo laikas dėryboms. Klausimas yra, kaip galima pradėti dėrybas. Iranai, iraniečiai teigia esą pasiruošę jas pradėti. Ir manau, kad ES turi priimti tai ir susitaikyti su tuo, kad Iranas tikrai nesustamdys e, viso urano sodrinimo proceso kaip iš ankstinės sąlygos dėryboms. Taigi reikėtų turbūt pradėti tas dėrybas nenumatant jokių iš ankstinių sąlygų. Iranas jau. Pra, ir mes praleidom jau keletą galimybių e, pradėti diskusiją su Iranu. E3 plus 3 procesas nebuvo tinkamai sinchronizuotas ir tikiuosi, kad ateityje to išvengsime. Aš manau, kad turkai dalyvaujantis dėrybose e, siūlė taip pat keletą kompromisų ir galima būtų juos atsižvelgti. Ir jeigu sugebėsime toliau tęsti dėrybas, tai tokiu būdu atversime naują istorinį langą kovojant su brandoliniu ginklu artimuosiuose rytuose. Galima būtų tokiam procesui numatyti ir kelrodį planą. Žaliųjų frakcija mano, kad ES parodė gerą pavyzdį atsisakydama brandolinės energetikos, kaip nusprendė Vokietija, bet Iranas aiškiai parodė, kad neįmanoma atskirti uh, Irano naudojimo civiliniams tikslams ir kariniams tikslams. Ir ES pasirengimą dialog, pradėti dialogą parodytų tai, kad jeigu atidarytume ES atstovybę Teherane ir Iranas turėtų sulaukti saugumo garantijų, nes tikrai sunku pradėti darybas su šalimi, kai yra jaučiama nuolatinė karo grėsmė. Toliau kalbės ponas Tanokas, Europos konservatorių reformistų frakcijos vardu. Jums dvi minutės. Pone pirmininkė, Irano brandolinės energetikos ir karinės ambicijos tikrai yra labai keliančios grėsmę pasauliniam saugumui. Ir todėl būtina imtis veiksmų užtikrinti saugumą artimuosiuose rytuose. E, nes e, visa tai gali privesti ir prie įvairiausių karinių veiksmų su Irano kaiminėmis valstybėmis, pavyzdžiui, Saudo Arabija. Ir Iranas turėtų laikyti savo tarptautinių teisinių įsipareigojimų. Ir dabar mums belieka tikėtis, kad tos priemonės, dėl kurių buvo susitarta ES, ir kuriuoms pritarė Graikija ir Ispanija, kurios yra vienas pagrindinių naftos importuotojų, iš tiesų bus veiksmingos ir privers Teheraną ateiti ir atsisėsti prie dėrybų stalo. Tai rodo, kad reikia nedelsiant imti veiksmų, bet mm, ES tokiu atveju ne visada tai padaro labai lengvai. Tačiau visi suprantame, kad reikia kalbėti vienu balsu vieningai tokioje grėsmės akivaizdoje ir Iranas paprastai remiasi savo e, garbingą Persijos praeitimi ir e, dažnai tai pasireiškia labai nemaloniomis priemonėmis, kaip, pavyzdžiui, yra e, taikomas spaudimas į politiniai opozicijai. Taip pat yra eksportuojamas terorizmas, jei taip galima pasakyti, į kaimininės šalis. Taip pat Iranas nuolatos e, veržiasi į kaiminės šalis, e, Bahreiną, Siriją ir iš tiesų Iranui negalima e, leisti tapti brandolinę jėgą, nes e, kitaip situacija taps apskritai nevaldoma. Ar tai turime turėti galvoje dėrybų metu? Dėkui. Labai ačiū. Toliau pane Ernst. Guoja NGL vardu, prašom. Prašom. Ačiū pirmininkė. Ponės ir ponai, naujausios ES sankcijos nėra tokios priemonės, kurios keltų pasitikėjimą, jos kelia šiurpą. Uh, Jeigu mes darysime spaudimą, kažin ar pasieksime e, Irano pasirengimą bendradarbiauti, tai yra naivu politinė prasme. Mes be abejo tikrai nenorime, kad Iranas turėtų brandolinę programą. Mes e, kritikuojame Iraną dėl siubingų žmogaus teisų pažeidimų, dėl e, mažumų persekiojimo. Tačiau stop Irano naftai man atrodo, kad labiausiai palies gyventojus, visuomenę. Tai padės Irano režimui vykdyti rinkimų kampaniją šių metų kovo mėnesį. Iš tikrųjų visame regione kyla karo pavojus. Tai yra, ponė Ešton, svarbu. Likščiol dar nebuvo gauta jokių svarių įrodymų, kad Iranas šiuo metu vykdo brandolinę programą. Tatenos ataskaitoje nėra paminėti jokie įrodymai, yra įtariama, žvalgybos tarnybos įtaria, bet įrodymų neturi. Vietoj to, kad eskaluotumėm situaciją, mes turime toliau plėtoti dialogą žmogaus teisų srityje. Mes turėtumėm skantinti taikų sanbuvi visame regione. Ir taip, ponios ir ponai, ir yra ES užduotis. Mes neturėtumėm dar labiau aštrinti dabar susikloščios situacijos. Ačiū. Labai ačiū. Toliau ponas Belder, EFD vardu, prašom. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė. E, Irano vyriausybė yra daromas didžiulis spaudimas tiek išoriniu, tiek ir vidiniu lygmeniu. Kalbant apie tarptautinę bendruomenę, tai tarptautinė bendruomenė turi galimybių atkalbėti Iraną nuo tokios programos. Ko gero, gerbiama vyriausioji atstovė, jūs žinote, kaip yra sunku rimtai dėrėti su Iranu. Mes tikimės, kad jūs 2012 metais Jau turėsite už savo nugaros stiprią transatlantinę flotilę. Ja sud turėtų sudaryti ir e, Prancūzijos, ir JAF atstovai ta flotilė jau yra. Ir taip pat e, tą flotilę turėtų inspektuoti ir jungtinių tautų atstovai. Man atrodo, kad reikėtų eiti tokia linkme, o ne taip, kaip vakar siūlė komisaras Tajani. Iranas iš tikrųjų turi atominių ambicijų, tačiau ES užduotis yra su tuo kažkaip tai kovoti. Labai ačiū. Toliau ponas Ernhauser neprisijungusių vardu vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Dabartinis Irano režimas iš tikrųjų pažydžia žmogaus teisės. Aš e, kaip Austrijos atstovas irgi norėčiau reikalauti, kad Iranas atsisakytų savo brandolinę ginklų programos. Kol kas mes dar negalime įrodyti brandolinių ginklų programos. Ataskaitoje kalbama tik apie įtarimus Nekalbama apie įrodymus, JAV dokumentuose taip pat kalbama apie tikimybę. Bet kokiu atveju aš manau, kad mes remdamiesi e, prastais argumentais, neteisingais argumentais turėtumėm vengti karinių priemonių. Aš norėčiau pasiteirauti ponios Ešton, koks yra jūsų planas B? Tarkim, tokio atveju, jeigu jūsų priemonės nepasitarnaus, net neš laukiamo poveikio, ką tada darysite? Uh, Na ir dabar dar dėl Ashraf stovyklos. Ar data buvo perkelta, ar stovykla turi būti kažkur perkelta? Ar ES valstybės narės turėtų priimti asmenis iš tos stovyklos, jiems suteikti politinį prieglopsti? Ką Jūs manytumėte apie tokį pasiūlymą? Ačiū. Labai ačiū. Na, o dabar galime perėti prie kitų kalbėtojų. Visų pirma, žodis ponui Brok, dvi minutės. Ačiū pirmininkė, gerbiama komisa, e, komisijos pirmininko pavaduotoja, ponės ir ponai. Ko mes siekiame ir apie ką kalbėjo vyriausioji įgaliotinė, visą tai skamba gražiai. Man atrodo, kad e, reikėtų sustiprinti sankcijas Sankcijos turėtų būti tokios, kad jos duotų naudos, kad jos nebūtų neveiksmingos. Tikrai e, visuomenė neturėtų solidarizuoti su režimu. Mes turėtumėm aiškiai pasakyti, kad režimas yra tikra diktatūra. E, ir režimas nesilaiko ginklų neplatinimo sutarties. Dėl to pagal jungtinių tautų rezoliuciją mes turime imtis priemonių. Man taip pat atrodo, kad mes turėtumėm nedaryti nieko, kas atitiktų režimo interesus. Jeigu jūs taikysite tokias priemonės, kokios nu- paminėtos rezoliucijoje, pavyzdžiui, priemonės Islamo revoliucijos gvardijai, tai mes turime parodyti, kad mūsų priemonės nekarinės. Mes turėtumėm leisti režimui suprasti mūsų žinę. Pone Ashton, aš Džiaugiuosi, kad jūs e, skatinate dialogą, pokalbius, taip pat bandote įtraukti ir kitas šalis, pavyzdžiui, Turkiją. Aš manau, kad reikėtų visą procesą įtraukti ir Rusiją, ir Kiniją. Šios šalis taip pat turėtų prisimti savo atsakomybę ir duoti tam tikrą žinią tarptautiniai bendruomeniai. Man atrodo, kad tokiu būdu mes e, nestabilizuotumėm režimą, bet e, tuo pačiu pasirūpintumėm, kad režimas negautų brandolinių ginklų. Aš manau, kad yra būtina taip bendradarbiauti su tarptautinė bendruomenė, tam, kad niekas neturėtų argumentų imtis karinių veiksmų. Ačiū. E, kirija Ana Gomes. Toliau ponia Ana Gomes. Dvi minutės. Prašy... Irano administracija e, teigia, kad sodrina uraną įtartinų būdų ir tarsi tai tarnauja tik civiliniams tikslams. Mes sakome, kad stipriname savo sankcijas, bet ir iš tiesų duodame stiprų įspėjimą visiems Europos veikėjams, kad šį agentams, kad šį kartą sankcijų nebus galima apeiti. Šie metai labai pavojingi, artėja Junktinio Amerikos valstijų rinkimai. E, E, naujajame Velsė, e, Izraelija vyks daug svarbių įvykių. ES negali leisti karinio sprendimo, nes tai tik tai sukeltų didelę grėsmę regionui, pirmiausia Izraeliui. Ir vietoj savo dviejopo e, darbo metodo. Mes turėtume siekti panaudoti visas diplomatinės priemonės. Turime pripažinti Iraną kaip regioninę galę ir įsteigti diplomatinę misiją Teherane. Uh, Tarptautinis dėmesys turėtų būti sutelktas tarptautiniu mastu kontroliuojamam kūro bankui, kuriuo galėtų naudotis Iranu. Ir galėtume daugiau dėmesį skirti uh, um, artimiesiems rytams. Tada galbūt Saudo Arabija ir pas Izraelis galėtų labiau prisidėti prie regiono pažangos. Be to turime duoti labai aišku ženklą ir uh, E, kad remiame ir esame solidarūs Irano žmonėmis, pirmiausia, su tais, kurie kovoja už žmogaus teisės. Turime aiškiai pasakyti, kad sankcijos nėra nukreiptos prie žmonės. Jos e, turi, negali sukelti uh, e, neįgiamų padarinių, kurie tik tai prisidėtų prie oportunistinės propagandos regione. Aleksandr Graf Lamstorf. Aleksandras Graf Lamsdorfas. Ačiū pirmininkė. Aš Labai džiaugiuosi tarybos sprendimu dėl sankcijų ir embargo ir didesnio spaudimo Iranui. Aš manau, kad toks sprendimas yra teisingas. Mane tikrai nustebino, kad kai kurie kolegos sako, kad nėra jokių argumentų dėl Irano karinių ketinimų. Pažiūrėkime į faktus. 5000 kg urano prisodrinto iki 3 procentų, tačiau yra nemažai ir tokio urano, kuris prisodrintas iki 20 procentų. Man atrodo, kad tai yra puikus įrodymas, kokie yra Irano kariniai ketinimai. Patys naujausi įrodymai, taip pat ir Tatenos ataskaita liudija, kad Iranas turi karinių tikslų. Taigi, Aš manau, kad yra visiškai teisinga, kad ES dabar sustiprins spaudimą. Ta pati galiu pasakyti ir apie raketų sistemą. Iranas siekia kiek manoma daugiau įsigyti e, tolimųjų ir vidutinio nuotolio raketų. Aš tikrai suprantu, kad e, kai kurios valstybės narės susidurs su problemomis dėl e, energijos šaltinių diversifikavimą, bet vis tiek turėtumėm imtis priemonių prieš Iraną. Aš tikrai labai džiaugiuosi, kad e, Tatena prisėmė konstruktyvų vaidmenį ir taip pat aš džiaugiuosi tuo, kad ir Turkija e, šio klausimo sprendime vaidina labai svarbu vaidmenį. Ačiū. Ponas Stevensonas, vieną minutę. Pone pirmininkė, arabų pavasaris E, leido mums išmokti tam tikrų dalykų, kurie aktualūs Iranui taip pat kaip ir labiau negu bet kam kitam pasaulyje. Kiek Afmačinedano fašistinių kolegų Irane yra atsparus artimųjų rytų. Ir jie naudojasi brandoliniu ginklu tam, kad galėtų e, užtikrinti savo autoritetą toje pasaulio dalyje. Jau iki Dabar tikrai puikiai pamatėme, kaip mūsų iki tol taikyta politika buvo neveiksminga. Iš tiesų, terorizmas ne, ne, neišnyko, jis buvo ir toliau skatinamas e, netgi taip pat nedingo ir žmogaus teisų pažeidimai. Taigi aš sveikinu e, sankcijas numatytas to, tam brutaliam režimui Irane. Ir Labai gaila, kad e, lieka dar kelios e, valstybės, kurios teberėme Asadą Sirijoje. Ir belieka tikėtis, kad e, vis tik žingsnis po žingsnio perėsime prie režimo pasikeitimo. Pane Liozin, pusantros minutės. Atominiai ginklai yra patys žiauriausi ginklai, kurie egzistuoja, turėtų būti panaikinti visame pasaulyje. Uh, Aš manau, kad mes turėtumėm dėti visas pastangas, kad visas pasaulis atsisakytų brandolinę programų ir nusiginkluotų brandolinę prasme. Ta aš galiu pasakyti ir artimuosius rytus bei vidurio rytus. Mes turime siekti taikos. Mes kritikuojame Irano režimą. Mes galime konstatuoti, kad skirtingai negu kad Indija, Izraelis, Šiaurės Koreja arba Pakistanas, Iranas pasirašė e, sutartį dėl brandolinio ginklo neplatinimo. Bet tai, ką dabar daro Iranas, yra iš tikrųjų e, sudėtinga. Iš tikrųjų, ko gero, visos valstybės narės, visos valstybės, kurios turi brandolinę programą, gali sugalvoti jas, naud, jas naudoti ir kariniais tikslais. Buvo patiktos ataskaitos apie situaciją Irane. Dabar tapo realybė tai, kad iš Irano kyla karinis pavojus, tai gali destabilizuoti ekonominę situaciją. Tai iš tikrųjų kelia didžiulį pavojų ir pasauliniai taikai tai e, daro neigiamą poveikį ir Irano opozicijai. Mes visą laiką pasisakome už taiką ir žmogaus teisės visame pasaulyje. Ir dabar e, patys neturėtumėm tapti aukomis. O kiris ah, Belda επικαλείται τη διαδικασία της μπλε κάρτας. Ponas Belder kelia mėlyną kortelę. Pone Liojzin, ar atsakysite į klausimą? Ar atsakysite į klausimą, ponė Liozing? Neišgirdau. Ponas Belderis kelia mėlynąją kortelę. Ar leisite jam užduoti jums klausimą? Taip, ponas Belderi. Galbūt jūs to ir nežinote, bet noriu paklausti, ar žinote, kad Irano Islamo Respublika dar kartą pagrasino destrukciniais veiksmais savo kaimininiai valstybei. Ar jūs girdėjote, kad Izraelis elgtųsi panašiai su Iranu? Norėčiau išgirsti jūsų reakcijas. Selbstverständlich weiß ich das, ich weiß aber ehrlich gesagt nicht. Tiesą sakant, nelabai suprantu, ką jūsų klausimas turi bendro su dabar nagrinėjama tema. Labai ačiū. Fiorello Provera. Toliau ponas Provera. Vieną minutę jums. Dėkoju. Pons pirmininkė, ponė Ešton. Sunku būti optimistais, manau. Teherano pozicija dėl brandolinio ginklo tikrai gali destabilizuoti santykius ir su Viduržėmio regionu, ir su Kaukazo regionu, ir gali paraginti kaiminės valstybės imtis ginklavimuose veiksmų, pavyzdžiui, Saudo Arabija arba Turkija. Visai nesenos raketos netgi buvo nu, nukreiptos į Graikiją, Kiprą, Rumuniją. ES valstybės narės. Ir jos galėjo mm, su, e, pakengti ir Izraeliui. Ir tai be abejo yra labai pavojingos priemonės ir mes negalime leisti, kad artimuosius rytuose atsirastų nauja Šiaurės Koreja. Visą tai, ko ėmėmės, tikrai yra teigiami veiksmai, bet laikas bėga ir reikia ieškoti tų diplomatinių sprendimų, kaip išspręsti šitą krizę. Dėkui, ponas Obermair. Ačiū, pirmininkė. Penktadienį Teheranas e, priėmė įstatymą ir pagal tą įstatymą visoms valstybėms narėms, kurios prisijungia prie naftos embargo, nebebūtų tiekiama nafta iš tikrųjų dėl to naftos embargo nukentės visuomenė, nukentės gyventojai. Ir iš tikrųjų, jeigu kalbame apie naftos embargą, tai jis neduos siekiamos naudos. Mes nuo to galime nukentėti boikoto priemonės nepasieks savo tikslo, šalis Iranas tiesiog solidarizuosis, o mes turėtumėm stengtis vengti situacijos eskalavimo. Taip pat be abejo reikėtų užtikrinti ir Izraelio saugumą. Ačiū. Preda. Vienams. Ponas Preda, pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mano frakcija EPP sveikina sausio 23 dieną priimtą sprendimą pritaikyti Iranui sankcijas. Daug verslininkų nebegalės vykdyti savo veiklos naftos sektoriuje. Tai buvo vienas iš žingsnių. Ir dabar logiškas kitas žingsnis būtų stengtis sustabdyti Irano naftos eksportą bent iš dalies. Tai yra svarbi priemonė, kadangi dabar susidurėme su brandolinio ginklo platinimo grėsme. Ir tikrai gerai, kad ES parodė savo stiprybę ir priemė tokį sprendimą. Ir mūsų griežtas tonas ir sankcijos pasiūstų labai aiškę žinę Iranui, kad mes tikrai neleisime jiems toliau tęsti savo brandolinės programos. Jo, dėl to, kad kai kurie mano, kad tokios sankcijos bus, e, duos priešingų rezultatų, aš manau, kad jeigu tos priemonės sutrukdys Iranui kurti brandolinę bombą, jau bus gerai. Ir tai taip pat paveiks Irano ekonomiką. Tad aš manau, kad sankcijos turėtų ir toliau likti mūsų dėrybų tema. Ponas Prida. Ponas Fox. Ponas Fox kelia mėlyną kortelę. Ar priimsite jo klausimą? Taip, ponė Fox, rodys jums. Taigi, ar ponas Preda pritarė man, kad su didžiausia grėsmė taikai ir ramybėje Golfo įlankoje ir Artimuosius rytuose yra brandolinis ginklas ir jo panaudojimas. Todėl yra svarbu užkirsti kelią galimiems kariniams veiksmams naudojant brandolinį ginklą. Ar jūs su tuo sutinkate? Manau, kad mes e, galvojame vienodai, jeigu teisingai supratau jūsų klausimą, panas pirmininkas. Toliau Katrin van Bremt. Dvi minutės. Ähm, Pone Ašton, turbūt matote, kad äh, jūs remia parlamentas labai pračiai iš daugelio frakcijų, iš daugelio partijų pozicijų. Aš manau, kad ES sankcijos E, yra taikomos prieš Irano administracijos užsispyrimą. E, priimamos sankcijos bus labai griežtos, jūs žinote, kad tai gana emocingai vertinama. Daug ekspertų yra pateikę pavyzdžių apie tai, kai dėl sankcijų pasikeitė valstybių valdymo sistema. Galbūt viską reikėtų vertinti e, šiek tiek atsargiai, bet to pamiršti nereikėtų. Diskusija šiandien vyksta, bet mūsų frakcija mano, kad šios sankcijos nėra žingsnis į karinę intervenciją ir tai nesukurs konflikto Irane ar regione. Mes turime aiškiai pasakyti, kad karinė grėsmė yra reikalinga, kad užtikrintume, jog mes e, galime imtis rimtų priemonių nors e, re, tai būtų labai blogas dalykas ir tai tikrai būtų negeriausia išeitis. Toliau, e, kolegos, jūs sakėte tai, kas man kelia, kalbėjote apie tai, kas man kelia didžiausią surūpinimą. Žmogaus teisų padėtis, žmonių padėtis Irake. Mes patys turim nepamiršti, kad daugelis ES bendrovių pardavinėja savo technologijas Irano vyriausybei kad ji galėtų geriau prispausti savo žmonės. Turiu galvoje komunikacijų technologijas, informacijos technologijas, telefonus. E, pavyzdžiui, žmonėms negalima, ne, nėra leidžiama naudotis internetu. Pirmiausia, turim susitvarkyti negerumus savo viduje. Aš manau, kad ponia Ašton jūs tai padarysit kartu su komisija. Ačiū, ponia Vambremt. Toliau, ponia Parvanova. Ačiū pirmininkė, ponia ypatingo įgaliotinė kolegos. Padėtis Irane labiau negu bet kada parodo, kad Irano brandolinė programa reikalauja veiksmingos reakcijos iš tarptautinės bendruomenės. Nepamirškime ir kitų aktualių problemų, tokių kaip nuolatinis teis, žmogaus teisų pažeidėjimas. Dar kartą turim kreiptis į Irano valdžią, kad ji e, bendradarbiautų visapusiškai su Tatena visais klausimais, ypač e, dėl e, Irano brandolinės programos galimų karinių elementų. E, E, turi būti agentūrai patikrinti, suteikti visi reikalingi dokumentai, visos instaliacijos e, turi būti leidžiama susitikti su žmonėmis. ES laikosi griežtos pozicijos ir taiko sankcijas, bet gerbiamo įgaliotinė, jeigu sankcijomis nebus pasiekti tikslai, ar jūs turite kokiu planu, kaip bendradarbiausite su artimųjų rytų valstybėmis, ypač su Turkija, kad būtų pasiektas veiksmingas sprendimas ir kaip įtikinamas yra tiesioginis ES ir Irano dialogas? kiek, kiek, kiek e, galimas yra toks dialogas. Toliau Nikit Savela. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Ašton. Norėčiau labai nuoširdžiai jūsų paprašyti, kad išlaikytume diplomatinę veikimo manierą. Diplomatinis kelias negalime sakyti, kad jau nepasiteisino su Iranu. Iranas yra valstybė su turtinga istorija, kurią mes privalome gerbti. Tris dalykus aš norėčiau išskirti. Rusijos dalyvavimas, kur daromas spaudimas, kas e, Irane pajaus poveikį, kas priims galutinius sprendimus, elitas ar eiliniai žmonės. Kitas dalykas - sankcijos energetikai. Kalbame apie priemonės, kurios, kad įsigaliotų, pareikalaus daug laiko. Matome, kad energijos suvartojimas didėja visoje planetoje. Reikia nepamiršti tų dalykų prieš pradedant procesą, galinti sukelti rimtų ekonominių problemų ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje. Bet pirmiausia, prašau, nepamirškim diplomatinio kelio. Ačiū. Toliau Diane Dodds vieną minutę. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamo ypatingo įgaliotinė. Tiesa, viso pasaulio vyriausybėms labai neramu dėl Irano brandalinių programų ir grėsmės pasaulio saugumui. Kaip daugelis kolegų jau sakė, tai yra labai trapus režimas, kuriam niekiek nerūpi piliečių žmogaus teisės. Tai toks režimas, kuris nuolat kelia grėsmę Izraelio valstybei ir nuolat prisideda prie labai trapios artimųjų rytų padėties. Ne Todėl visiškai teisinga, kad yra įmas reikalingų sankcijų, kad Iranas būtų skatinamas dalyvauti dėrybose. Brandaminės programos naujas eskalavimas, kuris e, be abejonės yra siejamas su brandoliniu ginklų kūrimu. Ir taip pat tokios priemonės kaip Hormūzo sąsirių uždarimas yra visiškai nepriimtinos. Aš sveikinu e, tarptautinės bendruomenės sprendimą. Junktinės karalystės, JAV ir Prancūzijos vyriausybės nusprendė nusiųsti daugiau laivų ir e, lėktuvnešių į tą regioną. Labai svarbu, kad mes kalbėtume vienu balsu, kad mes kartu apsaugotume piliečių saugumą. Tačiau aš nemanau, kad užtenka kalbėti tik per dialogą ir diplomatiją. Mes turime išlaikyti tą grėsmę, kad jeigu kažkas, jeigu tokie Irano veiksmai toliau tęsis, mes imsimės tam tikrų veiksmų. Dvi lėpta. Toliau ponė Kolašska Bobinska dvi minutės. E, Ačiū pirmininkė baronienė Ašton. Man atrodo, kad mes dabar įžengėme į naują ypatingai sudėtingą santykių su Iranu etapą. Galbūt reikėtų verčiau sakyti, kad tokie santykiai, kad Iran, santykiai su Iranu iš viso neegzistuoja. Tatenos ataskaita tiesiog patvirtina, kad Iranas turi žinių ir nori uh, plėtoti brandolinį ginklą. Iranas nekarta bandė nuslėpti tiesą nuo Tatena. Ir tiesą sakant, netgi bandė sutrukdyti Tatenos inspektorių darbą. Tarptautinių lygmenių Iranas grasino imtis karinių veiksmų prieš mūsų sąjungininkus ir užblokuoti Ormūzo sąsiaurį. Irano viduje vis labiau slapinami demokratiniai judėjimai ir tai mums kelia didelį susirūpinimą. Kažin, ar rinkimai pakeis situaciją Irane, dėl to ES neturi kitos, kito pasirinkimo, tik imtis veiksmų ir taikyti sankcijas. Dabartinės grėsmės, kurias kelia Iranas, uh, aiškiai parodo, kad mes negalime toliau remti šio nedemokratinio režimo, pirkdami iš Irano naftą. Būtent dabar šiuo metu mes turime daryti spaudimą Iranui tam, kad jis įsitrauktų į dėrybas visapusiškai. Tos dėrybos neturėtų e, būti tik kaip pretekstas siekiant užvilkinti laiką. Ne, iš tikrųjų, e, Iranas turėtų sustabdyti brandolinę programą. Pone Ešten, jūs neturėtumėte e, pritarti niekam kitam, kaip tikram dialogui ir tikram keitimui su nuomonėmis. Mes galime pradėti dialogą dėl eksporto iš Irano tik tada, jeigu Iranas taikytis, taikys jungtinių tautų e, rezoliuciją ir taip pat e, e, laikysis tų nurodymų, kurie bus iš Tatenos pusės. Labai ačiū. Toliau pane Kopa. Dvi minutės, prašom. Ačiū, pirmininkė. Šios popietės diskusija yra išties labai svarbi. Naujos sankcijos Iranui iš tikrųjų yra labai reikšmingos. Tai taip pat reiškia, kad mes jau išbandėme visas kitas priemonės, bandydami privilioti Iraną atgal prie dėrybinio stalo. Taigi buvo būtina imtis tokių priemonių. kyla naftos klausimas. Ir jeigu nafta būtų nebeeksportuojama, tai gali sukelti problemų įvairioms šalims ir dar daugiau nukentėtumėm nuo ekonominės krizės. Iš tikrųjų, Iranas visą laiką gali savo naftą parduoti ir kitoje rinkoje, nebūtinai Europos Sąjungoje. Mes turėtumėm užtikrinti, kad sankcijos būtų tikslinės ir kad jos nepažeistų, kad nuo jų nenukentėtų Irano žmonės. Taigi, ponė Ešton, aš norėčiau jūsų paprašyti, imkitės visų įmanomų diplomatinių priemonių tam, kad Iranas sustabdytų brandolinę programą. Europa ir tarptautinė bendruomenė turėtų susirūpinti siaubingą žmogaus teisų padėtimi Irane. Jūs turėtumėte apie tai priminti Teheranui ir atkreipti e, dėmesį į šią problemą. Niekas nėra suinteresuotas tuo, kad e, būtų e, susidurima su arabų pasauliu. Jeigu Ormuzo sąsiauris būtų uždarytas, tai dar labiau eskaluotų situaciją. Reikėtų siekti taikaus problemos sprendimo. Ir iš tikrųjų mūsų laukia nelengvas darbas. Ačiū e, poniai Kopa, toliau ponas Griffin. Vieną minutę. Dėl masinio naikinimo ginklų. Skambėjo nemažai propagandinio melo. Kai kurie parlamento nariai balsavo už sankcijas Iranui, bet jie bus kalti dėl to, kad šimtai tūkstančių Irano vaikų gali mirti dėl to, kad negaus vaistų arba maisto. Dėl dabartinių sankcijų taip pat nukentės nekas kitas kaip vaikai, nes dėl naftos embargo Iranas negalės nupirkti maisto ir vaistų gyventojams. Taigi nukentės visuomenė ne vien tik tais finansiškai, bet ir visai kitaip. Aš manau, kad mes turėtumėm laikytis nuo šalyje. Ačiū. Uh, before... Labai ačiū. Dabar, prieš paklausdamas jūsų, ar galite atsakyti Melinos kortelės klausimą, norėčiau pasveikinti visus, nes pirmą kartą uh, posė, e, pirmininkauju posėdžiui. Toliau aš kalbėsiu savo gimtają kalbą. Visgi. Ar jūs atsakysitumėt mėlynosios kortelės klausimą? Ponas Grifinas e, tarsi mėgsta Iraną su jo egzistencinė grėsme Izraelio e, valstybei. Aš bijau, kad tas nukrypimas apie kanistus ir zionistus yra e, ne visai tinkamas. Aš norėčiau pateikti rimtesnį klausimą labiau į temą. Jeigu jis mano, kad Iranas e, taikiai e, įgyvendina savo brandolinę programą, tai kam tada jam reikia 20 ar negi 50 procentų, iki 20 ar 50 procentų praturtinto urano? 30... Pone Grifinai, 30 sekundžių. Aš nesu Irano draugas, aš, aš kritikuoju islamą, islamizmą ir jo grėsmę Europai. Bet kai kalbame artimuosius rytus, mes turime suprasti, kad ne mes turime kištis į artimųjų rytų problemas, tai yra jų reikalas. Pažiūrėkime, kaip elgesi iraniečiai Libijoje, kurie Libijos žmonės neturėjo tinkamų ginklų. Masinio naikinimo ginklai, apie tai jau buvo meluojama daug anksčiau ir atrodo, kad dabar dar kartą yra meluojama. Köszönöm a következő felszólal. Ačiū. Toliau ponas Šöpflin. Pusantros minutės. Köszönöm a szót, elnök úr, és szeretnék önnek külön gratulálni. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau jūs pasveikinti, toliau kalbėsiu angliškai. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamai galiotinė. Irano brandolinė programa be bejonės yra potencialaus pavojaus regionui šaltinis tačiau negalime leisti, e, kad brandolinis ginklas visur dominuotų, nes kitaip mes e, pamiršime kitus strateginius pokyčius Irane. Iranas yra labai svarbi galybė karinė prasme, įprastinė karinė prasme. Ir karinė prasme, kažin ar jam ir bereikia brandolinių ginklų. Kitas dalykas, Iranas turi galimybę blokuoti Hormuzo sąsiaurį. Tai užblokuotų oilos eksportą visam, visai persų įlankai. Ir visi nukentėtų, nes nukentėtų pasaulio naftos vartotojai. Be to, Irakas e, tampa tarsi Irano satelitu ir Teherano gale išaugo. Matome, koks sukilimas prasidėjo Sirijoje. Ir e, Iranas tarsi demonstruoja paramą Alsano režimui. Todėl mes e, turime matyti, kokia yra Irano strategijos galutinė paskirtis - išstumti Junktinės Amerikos valstijas iš regiono. E, ir brandolinis klausimas yra šių strateginių e, klausimų apsuptyje tik vienas iš daugelio. It. Toliau ponas Vadinholzer dvimtis. Ačiū pirmininkė. Artimieji ir vidurio rytai yra labai svarbus e, regionas tiek Europai, tiek ir kitam, kitam pasaulio, kitai pasaulio daliai. Dabartinė Irano vyriausybė daro viską, kad įtampa aštrėtų. Ji iš tikrųjų kelia grėsmę Izraelio e, egzistavimui ir remia teroristinę veiklą tame regione. Uh, Iranas jau buvo įspėtas, tačiau Irano vyriausybė ignoravo įspėjimą ir taip pat ignoravo visas diplomatinės pastangas išspręsti situaciją. Taigi, ES sankcijos yra suprantamas nuoseklus tolimesnis žingsnis, e, kad Iranas grįžtų prie dėrybių stalo. Šią politiką galima būtų pavadinti botago ir meduolio politiką. Aš manau, kad būtent dabar mes turėtumėm aiškiai parodyti meduolį Iranui. Tai sustiprintų Irano opoziciją ir taip pat padarytų didesnį spaudimą režimui. Tam, kad ES politika būtų nuosekli, reikėtų daryti viską, kad išvengtumėm karinių susiremimų, kad konfliktas paštrėtų iki karinių susijėmimų. Šiame kontinente, šiame žemynė jau turime pakankamai tokių pavyzdžių. Toks karinis susirėmimas turėtų kelti labai didžiulę grėsmę uh, E, Irano visuomeniai, taip pat ir Izraeliui ir visą regioną nublokštų dešimtmečiais atgal. Taigi mes turėtumėm daryti viską, kad užkirstumėm kelią kariniam konfliktui, kariniam susiremimui šiame regione, nes karas tikrai nėra atsakymas. Ačiū. Toliau ponė Laima Andrikenė. Pusantos minutės. Ačiū ponė pirmininkė. Aš sveikinu ES sprendimą E, įvesti embargą Irano naftos importui, e, uždrausti naują sutartį, sušalinti Irano centrinio banko turtą, nes neseniai ES priimti sprendimai suderinti su JAV priemonėmis e, gali šiek tiek sutrukdyti sankcijų ankstesnių pritaikymų. Svarbus, cituoju ponę Clinton, mes turime suprasti, kad uh, ES yra antra pagal dydį Irano naftos vartotoja, ketvirtadalį to eksporto ji paima. Bet e, mes turime užtikrinti, kad sankcijos prieš Iraną būtų nukreiptos į valdžios institucijas. Mes tikimės, kad tos sankcijos pasieks savo tikslą, bet svarbiausia, kad ES valstybės narės puikiai suvoktų, kokių galimų padarinių tai gali turėti. Ir atitinkamos vyriausybės turi būti pasirengusios tos padarinius atremti. Europos parlamentas savo rezoliuciją pateikė labai griežtą pareiškimą, remiant ES dviejopo veikimo e, požiūrį. Po E, derantis su Iranu, pagal kurį yra suteikiamas ir atpildas, ir nuobaudos. Todėl mes kol kas visiškai nepasitikime dabartiniu Irano režimu. Ir tuo pat metu mes norėtume, kad Iranas virstų tokia valstybė kaip Japonija, kuri sugeba kuri turi gebėjimus tapti brandolinę valstybę labai greitai, jeigu prireiktų, bet atsisako imtis galutinių žingsnių, e, kad jos rankose atsidurtų brandolinis ginklas. E, šiame kontekste e, diplomatijai dėrybose atsirastų šansas pakeisti įvykius Irane ir artimuose rytuose būtų galima pereiti prie demokratijos. Ačiū. Ponas Kutas, dvimtis. Domnule președinte, stimată doamna Ashton, stimați colegi, Iranul. Ačiū, ponė Ashton, gerbimi kolegos. Iranas labai pažeidžiama ir e, jautri pasaulio dalis. Jeigu prasidėtų chaosas Irane, iškiltų grėsmė taikai visame regione. Bet tuo pat metu mes turėtume kalbėti ir apie kaimynų kontrolę. Irano kaimynų kontrolę. Turime aiškiai suprasti, kokie yra Irano ketinimai. Turime teisingai formuluoti klausimus ar sankcijos Iranui duos tokius rezultatus, kokiu mes norime. Aš nes, nenau, kad mes turime bausti Irano žmonės ir visuomenę už juos valdančiųjų padarytų tas klaidas. E, sankcijos turi būti nukreiptos prieš tuos, kieno rankose yra valdžia Irane. Todėl būtina nuolat kontroliuoti sankcijų poveikį ir jas vertinti. ES turėtų atidžiai e, stebėti situaciją, kaip jau sakiau, ir buvo pasakyta, bet to turėtume pasinaudoti su savo santykiais su Turkija. Negalime galvoti tik apie Irano brandolinę e, problemas. Nepamirškime žmogaus teisų problemą, apie kurias daugelis jau kalbėjo. Žmogaus teisų požiūrių ES turėtų stengtis užtikrinti, kad e, jos bendrovės eksportuodamos savo produkciją į, į Iraną, aš pirmiausia galvoju apie elektronikos bendrovės, stebėtų, koks tos produkcijos likimas. Turime nenuleisti akių nuo šios sudėtingos įtemptos situacijos ir ieškoti taikaus sprendimo. E, karinis sprendimas, aš galiu pasakyti, būtų e, labai didelė klaida su baisiais padariniais Aš manau, kad per savo atstovus ES gali pademonstruoti, kad yra prieš bet kokius karinius veiksmus ir aš turiu pasakyti, kad esu pasirengęs dialogui. Ačiū. Toliau ponas Kašmarekas, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė gerbiama vyriausiai galiotinė, ponios ir ponai. Nėra jokių abejonių, kad Europos parlamentas turi pasisakyti apie Iraną ir jo brandolinę programą. ES yra labai sus, susirūpinusi ir tą susirūpinimą išreiškia dėl to, kad Irano brandolinė programa gali turėti karinių aspektų. Yra įrodymų, kad Iranas gali mėginti sukurti atominę bombą. Ir nors Iranas yra pasirašęs brandolinio ginklo neplatinimo susitarimą, jam tai visiškai nesutrūkdė. Juk pagal tą susitarimą jis turėjo teikti informaciją. Iranas turėtų laikytis 2010 metų e, rezoliucijos Irano vyriausybė, o ne mes, kelia pavojų regiono taikai ir saugumui bei stabilumui. Aš norėčiau jūs vyriausiai galiotinę paprašyti, kad jūs nepamirštumėte ir sudėtingos situacijos ašram stovykloje. Mes turėtumėm kartu spręsti šias problemas. Ačiū. Dėkoju ir dėkoju, kad neviršijote jums skirto laiko. Toliau ponas Štasniai, pusantros minutės. Dėkoju pirmininkė. Irano pabėgėliai iš Ašrafo stovyklos perėjo į Liberty stovyklą, kuri vis tik tai kai kurių yra vadinama kaip kalėjimo stovykla buvo patvirtinta, kad taip neįvyks, nors Martinas Kofleris žadėjo, kad taip nebus. Pone Ešton, jūs turėtumėte veikti aktyviau, ypač po to, kai atsisakė Irako vyriausybė dalyvauti dėrybose. Beveik 900 Ašrafo gyventojų turi vienus ar kitus ryšius su Europa. Todėl reikia stovėti petys petin su mūsų draugais iš Junktinių valstijų ir e, iš Junktinių tautų ir parengti greitą ir efektyvę rezoliuciją. Ir mm, kalniai, e, pabėgėliai Ašrafe iš tiesų tikisi e, tos demokratijos. Dėkui. Jūs taip pasitaupėte laiko. Dėkoju iš tai. Toliau paskutinis ponas Fielneris. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė, ponė Ashton. Turiu pasakyti, kad aš manau, jog ES Iranui įvestos sankcijos išreiškia labai aišku, aiškia moralinė pozicija, aišku, kad mes turime paremti tas sankcijas. Aš nustebau išgirdęs, kad Europos parlamente atsirado toks didelis pasipriešinimas šioms sankcijoms. Aš tikėjausi, kad bus tiek daug uh, paramos. E, Irano brandoliniai programa negali būti vykdoma be mūsų reakcijos, nes tai gali turėti labai rimtų padarinių. Aš pats esu susitikęs ir kalbėjusi su Irano opozicija ir jie džiaugiasi, kad mes griežtai laikomės Irano atžvilgių. Niekas nesako, kad reikia bausti Irano žmonės, bet valdžios elgesys nusipelno tam tikrų pasiekmių elgtis neracionaliai, pažeidžiant tarptautinės bendruomenės reikalavimus, turi, e, bus prisišaukta tam tikrų padarinių, tam tikrų nuobaudų. Todėl šios sankcijos yra sveikintinos. Ačiū. Köszönöm szépen. Dėkoju. Visų pirma, pastebėjau, Pone Morkūnaitė, Žodis Jums. Kalbame, kad ES trūksta kalbėjimo vienu balsu užsienio politikoje. Tad iš tikrųjų labai džiugu, kad Europos šalis narės patiriančios ekonominius sunkumus ir importuojančios Irano naftos visgi sugebėjo susitarti ir priimti sprendimą dėl platesnių sankcijų Iranui. Tai pirmiausia e, rimtas signalas Irano vyriausybei e, žodiniai irano režimo pareiškimai kad jų atomas taikus yra nepagristi ir neįtikinantys tuo tarpu europos sąjungos dvejopo požiūrio politika išlieka tad tik nuo irano valdžios priklauso ar šalies ekonomikos vystymasis patirs dar didesnius apribojimus. Sankcijų tikslas visų pirmiausia yra užtikrinti, e, jog būtų pašalintas esminis pavojus globaliniam saugumui ir artimųjų rytų regioniniam stabilumui. Gaila, kad kai kurios šalis turinčios pasaulinių ambicijų nesugeba peržengti siaurų nacionalinių interesų ir stoti globalinio saugumo pusėn, kalbu apie Rusiją ir Kiniją. Vis tik manau, kad turime nustatyti labai aiškius paskelbtų sankcijų šaukimo sąlygas ir kriterijus. Dėkui. Köszönöm a következő felszólaló Flasikova. Pone Flasikova Venova. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė už suteiktą žodį. Pane Ešton, kolegos. Iš tikrųjų yra neprimtina tai, kad Iranas nevykdo savo tarptautinių įsipareigojimų. Jeigu tie tarptautiniai įsipareigojimai yra, turi kažkokią reikšmę, mes turime jų laikytis, mes šimtų procentų pritarėme ES patvirtintai procedūrai prieš Iraną. Antra vertus yra svarbu pabrėžti ir tai, kad sankcijos turėtų būti nukreiptos prieš režimą, o ne prieš paprastus Irano gyventojus, kurių gyvenimas ir taip jau labai sudėtingas. Be to, reikia paminėti ir antrą dimensiją, tai yra diplomatinės dėrybas su Iranu. Aš esu įstikinusi, kad jeigu mes sugebėsime įtikinti Iraną, tuomet, jeigu mes su Iranu bendradarbiausime, tai tuomet mes galėsime sėkmingai e, kontroliuoti e, brandolinio brandolinį platinimą Irane. Ačiū toliau, ponas Angurakis. Ačiū, pirmininkė. Naftos eksporto embargas ir kitos sankcijos, kurias patvirtino taryba, liudyja, kad žingsniai, kurių imamasi prieš Iraną, tiesiog eskaluos, dar labiau sustiprins tą krizę, kuri jau dabar yra e, Europoje. Pone komisarė, mes neturėtumėm elgtis kaip policininkai, mes turėtumėm atsižvelgti ir tai, kas vyksta kitose šalise, artimuosiuose rytuose ir Persijos įlankos regione. Pažvelgime į Izraelį. Izraelis taip pat plėtoja uh, E, brandolinius ginklus ir mūsų valstybės narės kai kurios turi. Pakistanas, Kinija, šias šalis taip pat galėčiau paminėti. Taigi, man atrodo, kad mes turėtumėm pažvelgti tokią šalis kaip Izraelis prieš skelbdami karą Iranui. Yra būtina, kad e, nebūtų dar labiau skatinami e, krūviniai imperialistiniai karai. Ačiū. Jums pateikta mėlynoji kortelė, ar ją priimsite? Taip, priimu, sako ponas Angurakis. Ponas Tenok. Ačiū pirmininkė. Aš turiu pasakyti, kad man jau mirtinai atsibodo, kai žmonės e, lygina Iraną su Izraeliu ar Pakistanu ar netgi Indija. Izraelis nėra prisijungęs prie brandolinio ginklo neplatinimo sutarties, o Iranas yra ir Iranas pažeidinėja savo tarptautinius įsipareigojimus. Ponas Angurakis sakė, kad mes neturėtumėm būti kaip policininkai, bet to pol policininko vaidmenį prisijama taryba. Taigi, man kyla štai koks klausimas, ar Iranas neturėtų vykdyti savo tarptautinių įsipareigojimų? Ponas Augurakis, ar galite atsakyti? Taip, pirmininkė. Ponas Tenak. Turiu pasakyti, kad aš galvojau apie šalį, iš kurios jūs atvykote. Galvojau apie Jungtinę karalystę. Jungtinė karalystė taip pat yra brandolinė jėga. Ji yra prisijungusi prie brandolinio klubo, kitoms šalims jau nebegalima prisijungti. Uh, ES, kaip jau sakiau, taip pat bando save paversti pasauliniu policininku. ES sako, kad jie vadovaujasi tarptautinė teisė ir gali numatyti tokias sankcijas prieš šalį. Ačiū pirmininkė, sako panas Melcer. Dėl embargo Jeigu naftą pirks kitos šalis, ne Europos Sąjunga, tai labiausiai nukentės tokios šalis kaip Italija, Ispanija ir Prancūzija. Šios šalis jau ir taip kenčia nuo skolų krizės, o jeigu už, būtų užblokuotas Ormūzo sąsiauris, krizė dar labiau paštrėtų. Iš tikrųjų, tos priemonės yra tikrai kvestionuotinos dabar vietoj atominio ginčio panašu, kad kyla naftos ginčas ir man atrodo, kad tai gali turėti pasiekmių Iranui. Be abejo, nereikėtų, reikėtų kovoti su uh, brandolinio uh, ginklo kūrimu ir reikėtų pagalvoti apie tai, kaip būtų galima garantuoti saugumą šioje srityje. Labai ačiū. Na ir paskutinysis, panas Rubik. Ačiū pirmininkė. Man atrodo, kad ši diskusija mums visiems yra labai svarbi, nes dabar kalbame apie tai, kaip Europa bando išvengti karo ir bando rasti taiką. ką Aš žinau, kad Irano parlamente yra daug tokių, kuriems nepatinka dabartinė politika, kurie nepritarė dabartiniai politikai. Ir man atrodo, jog būtina pasakyti, kad bendradarbiavimas visą laiką turėtų būti pagrindas e, tolimesniam taikiam sambuviui. Reikėtų siekti demokratijos. Na, o demokratinėje kultūroje yra leidžiama turėti ir kitokią nuomonę. Man atrodo, kad reikėtų skatinti diskusijas ir Irano visuomenėje. Mums reikia ne sankcijų prieš piliečius ir pilietės, mums reikia sankcijų prieš tuos, kurie piknaudžiauja teisę. Ačiū. Šeipen, Madam Ashton, will you so kind and summarize or answer? Labai ačiū. Dabar suteikiu žodį poniai Ešten tam, kad ji galėtų atsakyti iškeltas problemas. Ačiū ponė pirmininkė, gerbėjim parlamento nariai. Manau, kad ši diskusija buvo labai svarbi. Aš labai atidžiai išklausiau visų pasisakymų. Jei leistumėt, norėčiau apibendrinti keletą iš e, paminėtų temų ir jas pabrėžti atspindint mūsų nuomonę apie tai, kaip veiksmingai galima susidoroti su tokia rimta problema kaip Irano brandoliniai ketinimai. Daugelis kolegų, skaitant Paulą Salafranką, kuris kalbėjo pirmas, sakė, kad reikia dirbti kartu su kitais, kad užtikrintume, jog mūsų sąjungininkai taptų mūsų bendradarbiais. Ne tik E3 e plus 3 turime įtraukti Rusiją, Kiniją, JAV, Junktinė karalystė, Prancūzija ir Vokietija. Tai yra tos šešios valstybės, kurios e, e, sėdi šalia manęs, kai mes e, palaikome dialogą su Iranu. Saugumo taryba nustatė tą E3 plus 3 formulę. Bet mes kalbamės ne tik su jais. Aš mačiau, kad e, Kinijos vaidmuo didėja. Indijoje prieš e, porą savaičių buvau. Su Rusija nuolat kalbamės. Mūsų politikos direktoratas palaiko nuolatinį ryšį. Taip pat bendraujame su kitomis valstybėmis, su Japonija, su Koreja. Norime užtikrinti, kad atotrukis atsiradęs dėl ES sankcijų nebūtų užpildytas priemonėmis, kurios būtų nenaudingos kovojant su režimu. Visai lė kolegų paminėjo Turkijos vaidmenį. Ir aš be abejonės palaikau labai glaudų ryšį su ministru pirmininku. Turkijos ministrų pirmininkų tuo klausimu. Turkija nuolat teikia informaciją ir palaiko dialogą su Iranu, tarsi įgyvendina mūsų teikiamas mintis ir e, per pastarąjį um, dėrybų raundą, jie buvo labai veiksmingi. Aš labai džiaugiuosi, kad jie su mumis bendradarbiavo tuo klausimu. Šį savaitgalį vyksiu į Braziliją, kur vyks labai daug diskusijų. Ir viena iš diskusijų bus būtent apie tai, ką mes darome su Iranu ir kodėl taip darome. Aš atkreipsiu dėmesį į tai, ką jūs sakėte dėl to, kad reikia sustiprinti, išplėsti supratimą apie ES veiksmus, priežastis, kodėl taip yra daroma. Ir tarptautinė bendruomenė turi uh, E, stoti petis į petį ir priimti visus tenkinančią rezoliuciją. Taigi, visose diskusijose, kad ir kur bebūtume pasaulyje, šį klausimą išlaikome darbo tvarkėje ir norime aiškiai pasakyti, kad sankcijos yra svarbios, jų tikslas - įtikinti Iraną ateiti prie tarybų stalo. Turime taikyti judėjimo abiemis kryptimis metodą, pritaikytą šioms aplinkybėms. Antras svarbis rytis, apie kurią noriu pakalbėti, yra poveikis Irano žmonėms. Visi labai aiškiai norime pasakyti, kad norime įtikinti valstybės valdžią, kad jie turi ateiti ir dėrėtis. Aš e, šiek tiek nerimauju dėl Irano ekonominių sugebėjimų. Ši valstybė turėtų sugebėti aukti ekonomiškai. Ir mes nuolat stebime tai, ką darome, kad e, išvengtume e, didelio poveikio Irano žmonėms. Turi būti minimaliai, e, turi nu, minimaliai nukentėti tie žmonės. Aš, kaip daugelis jūsų sakėte, mes visi kartu siekiame, kad Iranas pasitrauktų iš to kelio, kokiu jis eina dabar. Tiesa ir ta, kad e, kartu su valstybėmis narėmis mes stebime, kokį poveikį tos sankcijos turi pačiai Europos Sąjungai. Tiesa yra ta, kad viskas, ką mes darome, yra gerai suprantama ir mes stebime uh, E, kaip tos sankcijos taikomos. Nacionalinės teisės sistemos užtikrina, kad nebūtų niekas apeitas ir ES bendrai e, tam, į tai deda daug pastangų. Kolegos paminėjo Ašrabo stovyklą ir Irano gyventojų santyki. Aš jau keletą kartų esu sakiusi, kad mes stengiamės rasti tenkinantį sprendimą uh, ašramo stovyklą žmonėms. Aš labiausiai noriu rasti būdą užtikrinti tų žmonių absoliutų saugumą ir geresnę ateitį. Jungtinių tautų narės diskutuoja su Junktinėmis Amerikos valstybėmis, bandaminomis išspręsti pilietybės klausimus ypatingasis komisaras, vyriausias komisaras pabėgėlių klausimais apie tai kalba. Rytoj mes e, bendradarbiausime, e, kalbėsime su jais, kartu su Junktinėmis Amerikos valstybėmis, su kitomis šalimis dėl e, Irano nuolat diskutuojame. Bet labai svarbu rasti kelią į priekį. Žmonės turi tikėtis ir rasti geresnį ateitį. Mes negalime išlaikyti tų žmonių toje stovykloje. Žinoma, tai nėra tobulas planas, tai yra tik kompromisinis sprendimas, bet vis tik manau, kad jeigu mes jį gyvensime, atsiras tikimybė tiem žmonėms geresnę ateitį turėti. Tai yra mūsų pagrindinis tikslas. Ir paskutinis dalykas, tai apie ką kalbėjo ponas Tenokas, šlovingoji persų kultūra. Taip, mes šiuose rūmose visoje Europos Sąjungoje apie tai daug kartų sakome. Ir ginčas yra ne su Irano žmonėmis. Irano žmonėms mes linkime kuo geresnės kloties. Norime, kad jų šlovingoji istorija ir kultūra uh, iškiltų visame regione ir tarptautinėje bendruomenėje. Tačiau mes e, turime ir tam tikrų prievalių, kaip valstybės, kaip Europos Sąjunga. Tos prievalės yra e, tokios, kad e, jeigu kas nors pasirašo sutartį ir sako, kad brandalinio ginklo neplatins, tai turi taip ir elgtis. Jeigu jie nesgerbė savo įsipareigojimų, mes turime kažką daryti. Saugumo taryboje apie tai daug kartų esame kalbėję. Vėlgi grįžtame nuolat į saugumo tarybą, kai tik tokios problemos iškyla. Ir e, saugumo taryba e, kartu su manimi ir su mano pareigybė e, imasi tam tikrų priemonių. Mes tengiamės, kad tie veiksmai leistų išjudinti kitokią veikimo kitokius veikimo būdus. Aš visada prašau iraniečių atsakyti į mano klausimus arba e, gavus laiškus ir nesutinkant su mano pasiūlymais pateikti savo idėjų, savo pasiūlymų ir imtis darbo. Ačiū, kolegė. Šeši pasiūlymai rezoliucijai pateikti. E, diskusiją dabar baigime, balsuosime rytoj 12 valandą.